Ačiū šešėlinėms pranešėjams ir toliau sėkmingai su jais bendradarbiausiu. Visiems e, dėkoju dar kartą. Ačiū. Aš taip pat Jums noriu padėkoti už Jūsų pranešimą. Ir tikiuosi, kad galiausiai e, bus priimti visi sprendimai. Mes e, atidedame šį klausimą iki rydienos, 12.30 bus balsuojama. Toliau darbo tvarkė pono Kroitsmano pranešimas. Muitinės vykdomas intelektinės nusavybės teisų užtikrinimas. Dabar keturios minutės pranešėjui. Pone pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos. Intelektinės nuosavybės teisų apsauga ji turi egzistencinės reikšmės ES ekonomikai. Neretai yra aptinkami intelektinės teisės, intelektinių nusavybės teisų pažeidimai, suklastotos prekės, o tai kelia pavojų. Ir ne tik mūsų pramoniai, bet taip pat ir vartotojų sveikatai ir saugai. Tai neretai pamirštama šios diskusijos kontekste. Muitinės ties e, ES išorės sienomis turi gana palankes sąlygas aptikti suklastotas prekes prieš joms patenkant į vidaus rinką. Dėl to svarbu, kad šis reglamentas būtų pritaikytas prie naujųjų šio laikmečio iššūkių. Komisija šias, šios iššūkius pripažino ir praėjusiais metais pateikė naują pasiūlymą išplėsdama reglamento taikymo sritį, numatydama e, daugiau teisinio tikrumo tranzitu gabenamoms prekiams ir sustiprindama priemonės kuriomis siekime užkirsti kelią suklastotoms e, prekybai su klastotomis prekėmis, pavyzdžiui, internetu ir panašiai. Tiesa, yra specialios nuostatos mažoms siuntoms. Mano manimu, dar yra erdvės patobulinimams ir čia ypatingai kalbėčiau apie muitinės, teisų subjektus ir vartotojus. Savo pranešime e, siekiau keturių tikslų. Pirmiausiai, sustiprinti vartotojų apsaugą. Antra, sumažinti administracinę naštą muitinėms, sustiprinti teisų subjektų padėtį ir duomenų apsaugą. Dėl pirmojo tikslo daug kur manoma, kad intelektinės nuosavybės teisų apsauga yra skirta e, vartotojams labiausiai, kadangi prekės paprastai nėra kontroliuojamos ir gali būti, jog jos kels e, grėsmę vartotojų įsigijančių tas prekes sveikatai. Mūsų komitete buvo rodomi e, klaikus vaizdai vartotojų, e, kurie e, vartojo suklastotus kosmetikos, pavyzdžiui, produktus ir dėl to tapo ko ne net pažįstami. Taip pat yra suklastotų, pavyzdžiui, stabdžių prekyboje, kurie taip pat kelia grėsmę vartotojų saugumui. E, visos procedūros šioje srityje taikomos turėtų būti vykdomos sparčiai ir užtikrintai. Dėl to mes ir siūlome kai kurias procedūras palengvinsančias e, kasdienį darbą muitinėse. Siekiame kiek įmanoma vienodesnę procedūrą numatyti, pavyzdžiui, sutik, aptiktų suklastotų prekių e, sunaikinimui. Mūsų komitetas siūlo tokį metodą, kai galima E, sunaikinti prekes e, nelaukiant teismo sprendimo, jeigu yra įtarimas e, dėl prekės suklastojimo ir jeigu teisės subjektas tai pripažįsta. Tuomet bus užtikrinta sklandesnė procedūros eiga. Taip pat yra supaprastinamas supapastinama galimybė e, sunaikinti prekes, kadangi nebereikia būtinai gauti e, sutikimą m, mm, teisų subjekto. Taigi tai apsaugo tiek vartotojus, iš tikrųjų, tiek ir teisų turėtojus. Ir reikėtų sustiprinti dar ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, kadangi tuomet galėtumėm arčiau prie šaltinio kontroliuoti prekybą suklastotomis prekėmis ir sustiprinti intelektinės nusavybės e, teisių užtikrinimą, nes būtent šios teisės užtikrins daugiau augimo ES. Jeigu norime ir toliau likti konkurencingi ES, privalome skatinti panašaus pobūdžio priemonės ir veiksmingiau įgyvendinti intelektinės nusavybės teisės. Čia siūlome keletą dalykų. Teisių subjektams turėtų būti mm, numatytos geresnės galimybės susipažinti su informacija dėl um, aptiktų suklastotų prekių. Taip pat yra geresnės galimybės numatytos susitarti ne teisme ir išspręsti ginčą. E, įrodinėjimo našta yra apgrėžiama tranzitu vežamų prekių atveju, o dėl kitų um, siūlomų aspektų jau daugiau ir nebeišsiplėsiu, ponė pirminkė, ačiū. Dėkoju. Dabar sveikinuosi su komisijos nariu ponu Šemeta ir, ir e, suteikiu jam žodį trims minutėms. You, Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Sveikinu palankų INTA, JURI ir IMKO komitetų požiūrį į mūsų pasiūlymą. Jurgenas Kreutzmenas e, nusipelnė ypatingų padėkos žodžių dėl to, kad e, parengė tokį puikų pranešimą. Intelektinės nuosavybės teisų apsauga yra būtinas dalykas mūsų žiniomis paremtoje ekonomikoje. Dėl to Prieš metus mes akcentavome strategijos tink, šioje srityje tinkamą įgyvendinimą. Ir dabar norėčiau pateikti keletą svarbiausių e, minčių. Nebus jokių teisų užtikrinimo be veiksmingo jų gyvendinimo. Muitinės turi vykdyti tinkamą intelektinės nusavybės teisų apsaugą ir komisija nemato būtinybės a priori numatyti išimtis bet, kokioms, bet kokiems INT srities pažeidimams um, iš reglamento. Taip pat reikia pasakyti ir tai, jog atvirkštinis variantas teisingas taip pat nebus veiksmingo teisų įgyvendinimo be veiksmingos teisų apsaugos. Taigi įvairios išimtys turėtų būti numatomos materialinėje intelektinės nuosavybės teisėje, kur yra kalbama konkrečiai apie šią sritį, o ne O ir tuo neturėtų užsimti įgyvendinančios tas nuostatas institucijos. Taip pat reikia užsiminti ir apie tranzitu vežamas prekes. Tai nėra materialinės intelektinės nusavybės teisės apriepiama sritis. Dėl to galėtų kilti vairių problemų dėl jūsų pasiūlymų, kadangi nebūtų jokių įrodymų dėl pažeidimų ES teritorijoje. Dėl mm, vaistų gabenamų tranzitu. Reikia taip pat pripažinti, kad anksčiau būta problemų ir mes e, susisiekėme su įvairiais suinteresuotais subjektais, e, įvairiais socialiniais partneriais ir siūlėme um, pakeistą um, nuostatų rinkinį. Um, raginu pernelik skubotai neteikti paskutinę minutę uh, pakeitimų galinčių apversti aukštinkojomis visą sistemą. Um, Kalbant apie patentus, komisija mano, kad e, be teisinių procedūrų, be teisinių sprendimų nereikėtų naikinti prekių. Nepasikonsultavus prieš tai su atitinkamais subjektais. Noriu e, pasakyti, jog mūsų požiūris yra prak, pagristas praktika ir įgyvendinamumu. Reikia apibriežti aiškias procedūras, kurios veiktų praktiškai. Ir sprendimus reikėtų priderinti ir prie naujų kylančių iššūkių. Taigi galima būtų rinktis čia deleguotusius teisės aktus. Ir praktika pagristas požiūris reiškia, kad muitinės turėtų imtis veiksmų tik tada, kai tai yra proporcinga ir adekvatu. Ir patys operatoriai mm, turėtų būti informuojami iš anksto apie tai, kai e, jei muitinės nusprendžia sunaikinti e, suklastotas prekes. Turime būtinai užtikrinti veiksmingą intelektinės nusavybės e, teisų apsaugą ir tikiuosi, kad tai darydama ES laikysis pačių aukščiausių pasaulinių mastų galiojančių standartų. Ačiū ponui Šemeta šiame tai ir dabar Inta komiteto vardu pasisakys ponia Berija Ikučet. Como representante internacional, quisiera destacar en primer lugar la Ačiū pirmininkė, kaip um, Topinės priekybos komiteto narė norėčiau išsakyti mūsų komiteto nuomonę. Iš tikrųjų, šio pasiūlymų siekime stiprinti elektinės nusavybės teisų apsaugą ir užkirsti kelią klastojimui. Klastojimo atvejų skaičius, aišku, pastaraisiais metais labai išaugo. Šiame Pasiūlyme kalbama apie muitinės funkciją užtikrinant intelektinės nusavybės teisės. Čia nekalbama apie materialinės teisės keitimą. Ateityje ragintume komisiją pateikti atitinkamus pakeitimus e, ir teikti pasiūlymus susijusius su materialinė teisė ir Dar kartą norėčiau pakartoti, kad šis reglamentas neturėtų būti taikomas generiniams vaistams gabenamiems per sieną. Priešingų atveju jie be jokios priežasties nepagristai bus sulaikomi ir konfiskuojami prie sienų. Ačiū. Liaudės partijos vardu ponė Gajo. Ačiū, pana pirmininkė, 2003 metų reglamento persvarstymas yra e, susijęs su bendraisiais svarstymais apie žalą, kurią sukelia klastotis. Reikia kalbėti apie piliečių sveikatos apsaugą, grėsmės jų saugumui kurios e, kyla ne tik klastojant prabangos prekes, tačiau taip pat žaislus ir vaistus. Kalbant apie ekonominius ir socialinius aspektus, skaičiai akivaizdus. 250 nuostolių kiekvienais metais dėl klastočių patiria ES įmonės ir netenkama 100 tūkstančių darbo vietų kiekvienais metais, atsižvelgiant į ekonomikos krizę, kurią patiriame, negalime taikstyti su tokia padėtimi. Noriu padėkoti pranešėjui panui Kroitsmanui, nes IMKO komitete šis pranešimas buvo svarstomas labai e, protingai, siekiant užtikrinti tiek e, teisų turėtojų interesus, tiek taikyti galiojančias e, procedūras. Į taikymo sritį neįtraukiame asmeninio bagažo ir e, tranzitu ir paraleliai gabenamų prekių. Taip pat atsižvelgiame į tų ekonomikos subjektų pagėdavimus, kurie daugiausiai susijęs su muitiniu veikla ir taikomas procedūromis siekime apsaugoti visų svarbiausių subjektų teisės dėl generinių vaistų. Mes patiksname komisijos pasiūlymą tam, kad pastarasis atitiktų ES prisimamus ir prisimtus tarptautinius įsipareigomus. Socialistai ir GUE reikalavo dar griežtesnės kontrolės teikdami savo pakeitimus. E, kad tą kontrolę griežtesnė vykdytų e, muitinės procedūros, LP pritar 109, 10 ir 221 pakeitimui, kalbant apie 14 e, birželio teiktus pasiūlymus, jiems taip pat pritarsime, tačiau dėl darybų pradžios su taryba ir nuo rytojaus balsavimo priklausys tų darybų pradžia. Ačiū uždėmesi. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu kalbės pana Ana Het. Ačiū pirmininkė, palankiai vertinu reglamento persvarstymą. Dėkoju panu Krosmanui už gerą bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Buvo įtraukta tos papildomos prekių e, rūšis, pavyzdžiui, žaislai ir vaistai, jų naudojimas gali kelti tiesioginį pavojų sveikatai, turime geriau apsaugoti savo vartotojus e, privačios paskirties e, prekės ir paraleliniams importams paraleliniam importui neturėtų būti taikomas šio reglamento nuostatos, siūloma netaikyti ir tranzitu gabenamoms prekiam šių nuostatų. E, Čia tokiu būdu reglamento nuostatos, pavyzdžiui, užtikrintų galimybę įsigyti generinius vaistus, todėl Imko ir Jūri komitete buvo bendrai parengti kai kurie pakeitimai, kad būtų užtikrinta galimybė įsigyti generinius vaistus. Pagrindinis pakeitimas susijęs su atitinkamų išimčių taikymu kai kurioms prekiams, nebent būtų pateikta įrodymų, kad tos prekis yra tinkamos naudoti ES rinkoje. Kalbant apie tas nuostas susijusius su generiniais vaistais mes e, balsuosime prieš pranešėjo siūlymą, ta supaprastinta procedūra neturėtų būti taikoma kitoms teisėms. Taip pat nereikėtų jos taikyti kovojant su klastotėmis ir piratavimu, nes dėl to kiltų daugiau grėsmių, ypač turintamie tranzitu vežamas prekes Imko pareiškė tam tikrą susirūpinimą dėl to, kad generiniai vaistai bus lengviau konfiskuojami, sulaikomi ir kad e, pasunkės jų tarp valstybinė priekyba. Mums reikia pagerinti sąlygas apsirūpinti legaliai gaminamais generiniais vaistais. Socialistų frakcija negali pritarti atitinkamoms ribojančioms priemonėms, nes tokių vaistų pacientams būtinai reikia. Pirmininkas. Dabar kalbės ponas Manders, turėtų kalbėti liberal frakcijos vardu, tačiau nematau jo salėje, todėl suteiksiu galimybę savo požiūrį į šį klausimą žalių frakcijos vardu pristatyti ponui Engstrumui. Ačiū ponė pirmininkė, visi sutarėme, kad e, klastotis yra blogas dalykas ir mes ES jų nenorime. Čia noriu priminti kolegoms, kad jau daug teisės aktų patvirtinome ir muitinės veiklos, muitinės veiklos reglamentą taip pat esame patvirtinę. Šiuo pranešimu yra išplėtojami muitinių tarnybų įgaliojimai, steikiant galimybės sulaikyti prekių siuntas ir leidžiama e, kištis muitinės tarnyboms, e, taip pat intelektinės nusavybės e, ar patentų reglamentuojamas sritis, tačiau muitinės tarnybos neturėtų šias sritis kištis, nes jos yra pakankamai sudėtingos ir dėl to galėtų kilti įvairių problemų, ypač susijusių su generiniais vaistais. Organizacijos, kurios dirba apsirūpinimo vaistais palengvinimo srityje teigia, kad e, šiuo pasiūlymu būtų apsunkinamos galimybės tokius vaistus įsigyti. E, aš taip pat manau, kad e, būtų šio teisės aktu padaroma žala prekybai internetu, kurią mes norime stiprinti. E, Galime pateikti, pateikti pavyzdžių dėl, e, pavyzdžiui, išmaniųjų telefonų konfiskavimo ir sunaikinimo įsigytų internetu, nes buvo kilę tam tikrų e, ginčių dėl patentų gaminant šios telefonus. Manau, kad reiktų rimtai persvastyti šį teikimo pasiūlymą. Pirmininkas, ačiū. Dabar kalbės Andrės Švab. Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, Pone pirmininkė, mėly kolegos, man atrodo, kad pono Kroicmano pranešimą ne tik reiktų peržiūrėti iš esmės, bet taip pat manau, kad dauguma aspektų to pranešimo, kuris yra dalis, ar turėtų būti dalis intelektinės nusavybės teisės, teisės strategijos, um, numato tinkamą požiūrį, kurį turėtumėm dar pakeisti vienu aspektu, kaip sakė pana Galo. Turėtumėm galvoti apie tarptautinę priekybą ir apie naudą vartotojams vien, viena vertus ir taip pat apie pramonės atstovus, apie įmonės. EBPO e skaičiuoja, kad kasmet dėl suklastotų prekių kyla žalos už 250 milijardų eurų. Ir per praėjusius kelis mėnesius juk labai intensyviai diskutavome apie tai, kaip reikėtų ne tik intensyviau užtikrinti intelektinės nusavybės teisų apsaugą, nes tai yra tik viena strategijos dalis. Bet iš kitos pusės turėtumėm siekti ir to, kad ypač jaunimas labiau įsisamontų tai, kad intelektinės nusavybės teisės nenukrenta iš dangaus tiesiog. Tai yra kai kas, e, kam įvairūs e, asmenys e, mokslininkai skiria daug laiko, um, dirbo ties kažkuo ir dėl to džiaugiuosi, kad komisijos narys Barnier e, praeisiais metais jau pritarė taip pat minčiai steigti net ir prizą už ypatingus pasiekimus tokioje išmanių išradimų srityje. Pasiūlymo nuostatomis yra siekiama kiek įmanoma labiau palengvinti kovą su suklastotomis prekėmis ir piratavimui. Ir man atrodo, kad niekas to ir nekvestionuotų. Bet e, dauguma suklastotų prekių ir piratavimo atveju aptinkamų muitinėse yra iš tikrųjų labiau ne patentų ginčių kontekst, kontekstas, bet e, e kai kas kita. Dėl to aš tikiuosi, kad dar ir darybų metu per kitus varstymus bus apie tai kalbama. Ačiū. Toliau Žodis teikiamas ponui, poniai Gebhardt. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, mėly parlamento nariai, man atrodo, mes diskutuojame čia labai svarbių klausimų, e, sprendžiame labai svarbę problemą, kuri turi būti išspręsta ir dėl to sveikinu tai, kad komisija ėmėsi šio pasiūlymo. Mes kalbame apie vartotojų saugumą, apie ES piliečių saugumą. Gauname daug informacijos apie tai, e, kiek daug problemų gali sukelti vartotojų e, sveikatai ir geroviai suklastoti produktai. Ir taip pat gauname įvairių žinių e, apie netinkamą kainodarą. Mm, gauname informacijos ir apie įmonės, kurios um, pardavinėja tokias prekes. Ir be abejo, intelektinės nusavybės teisės turi būti bet kuriuo atveju užtikrinamos. Tiesa, yra kai kurių klausimų, uh, dėl kurių nuomonės Europos parlamente dar išsiskiria. Dėl kai ko jau galbūt daugiau mažiau sutarėme. Čia turėčiau padėkoti ir kolegijai E, kuri tikrai labai puikiai dėl to padirbėjo, ypač dėl to, kas pasakytina apie um, generinius vaistus ir medicinos srity. Tai yra labai esminiai e, klausimai ir negalime sutikti su kliūčių numatymu šioje srityje, e, kas iš tikrųjų nieko bendra neturi su INT sritimi, o yra susijęs su visai kitais dalykais. Taigi turime galvoti kit... ir spręsti tas problemas iš kito požiūrio taško. Ir jau buvo labai puikiai e, nušviestos tos problemos. Kitas mums svarbus dalykas, ir manau, manau labai puikiai šiuo atžvilgiu pasisakėte, ponė Šemeta, dėl patentinių ginčių ir dėl to, kad um, valstybių narių suverenumas čia turėtų būti išsaugomas. Uh, Tad neturėtumėm um, um, nesutikti vis dėlto galų gale su pono Kroitsmano pranešimu, kadangi juo siekiama ir teisinio tikrumo, ir siūloma taip pat išsaugoti valstybių narių suverenumo principą ir tokiu būdu labiau atsižvelgti į ES e, piliečius. Taigi tikrai labai svarbu, kaip balsuosime ir žiūrėsime dar, koks bus rezultatas rytoj. Köszönöm szépen. Ačiū. Ir dabar žodis suteikiamas poniai pastos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por felicitar o colega relator por este relatório. Trata-se de uma questão de. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Tema labai aktuali Europai, kadangi dabar išgyvename ir ekonominę, finansinę, socialinę krizę Intelektinės nusavybės teisės turi būti užtikrinamos, turime gintis nuo suklastotų prekių. Tai labai svarbu ES ekonomikai ir svarbu, kad būtų tinkamai užtikrinama technologijų plėtra, intelektinės nusavybės teisės turime ginti technologinės naujoves ir darbo vietas. Deja, pastaraisiais metais intelektinės nusavybės teisų pažeidimo atvejų daugėja Europoje ir prarasta 250 milijonų eurų, prarasta keli šimtai tūkstančių darbo vietų. Taigi padaryta didžiulė žala ekonomikai, tačiau intelektinių nusavybių teisų pažeidimas e, ne tik kenkia ekonomikai, bet ir kelia grėsmę vartotojų sveikatai ir gyvybei. Maistas, kosmetika, vaistai iš tikrųjų dažnai gaminami, padirbinėjami, gaminami nekontroliuojamoje aplinkoje. Taigi ES muitinės turi atlikti labai svarbu vaidmenį apsaugodamos ES rinką nuo suklastotų prekių. Šiame reglamente siūlomais e, pakeitimais siūloma stiprinti kontrolę ir numatyti daugiau teisinio aiškumo, nustatant muitinių įpareigojimus ir muitinių veiksmus. Taigi ekonomika bus geriau saugoma ir geriau bus saugomi Europos vartotojai. Intelektinės nusavybės teisų apsauga mums yra labai svarbus prioritetas siekiant 2020 strategijos tikslų. Turime siekti pažangaus įtraukaus ir inovacinio augimo. Ačiū. Ačiū dabar vieną minutę. Poniai Rapti. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien svarstoma tema turi du lygmenis. Vienas lygmuo yra prekybos ir ekonominis, antrasis yra etinis. Produktų klastojimas atneša daug žalos ekonomikai, dėl to mažėja darbo vietų, kelia grėsmę jis taip pat vartotojų apsaugai ir saugumui, tačiau uh, turime nepamiršti ir etinio ligmens. Taigi, muitinės pareigūnai dabar nuo šio e, laiko turės priimti tam tikrus sprendimus, e, kurie susijęs su intelektinės nusavybės teisų apsauga. Žinoma, reikia laikytis galiojančių teisės aktų, tačiau taip pat reikia vadovautis ir lankstumo principų ir lankstumo principą būtų arba reikėtų taikyti generiniams vaistams. Įvadinkime e, daiktus tikraisiais jų vardais, pasitelkus e, problemas e, galimai kilančias dėl ir susijusias su generiniais vaistais didžiosios įmonės ieško ir randa spragų užkirsti kelią generinių vaistų importui, pavyzdžiui, iš Afrikos. Pirmininkas. Ponai konferacijos teikiamas žodis vienai minutį. Ačiū pirmininkė, komisijos nary. Mes norime geriau apsaugoti vartotojų teisės, garantuoti jų saugumą, neturėtume apsimesti per daug griežtais muitinės tarnybos neturėtų gauti įgaliojimų patentų apsaugos srityje, nes tai šie įgaliojimai iškreiptų rinkos realybę ir būtų žalingi vartotojams. Generiniai vaistai tai nėra suklastoti vaistai. Jos gamina tik tai naudojamos tinkamos molekulės, kurios yra e, po to apdarojamos ir tokiu būdu e, gaunami pigesni įprastiniai vaistai. Jeigu e, bandytume generinius vaistus laikyti klastotėmis, tai būtų žalinga tiek jų gamintojams, tiek vartotojams. Mes pateiksime atitinkamą pakeitimą. Pirmininkas, ačiū. Dabar kalbės ponė Irigojam Perės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau e, pratesti kolegos koferatį mintį, reikia užtikrinti didesnį intelektinės nusivės teisų apsaugą, siekiant uh, prekės ženklų, prekės ženklų apsaugos srityje taikyti griežtesnės kontrolės priemonės, e, taip pat intelektinės nusavybės e, autorių ir vietutinių teisų srityje, užkirtant kelią tokių klastočių patekimui į bendrijos rinką. Tačiau būtina užtikrinti taip pat pusiausvyrą tarp vartotojų teisų apsaugos ir intelektinės nusavybės teisų apsaugos neturėti, neturėtume pasiduoti pagundai ir e, reaguoti tik tai arba imtis priemonių vadovaudamėsi tik tam tikrais požymiais. Generinių vaistų tranzitas, jeigu e, jie yra pagaminti legaliai, turi būti užtikrinamas. Ponai Kėlis suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę kalbėti šiuo svarbiu klausimu. Aš e, noriu pagirti tiek komisijos narį, tiek pranešėją už jų pateiktas rekomendacijas. Jeigu turėtume minėtus 250 milijardų eurų žalos per metus, kurias patiria įmonės, tai turime nepamiršti taip pat ir šimtus, šimtų tūkstančių per metus prarandamų darbo vietų dėl klastočių, tai reiškia, kad čia susidurime su rimta problema ir palankiai vertinu siekius ją spręsti, ypač e, susijusias e, priemonės tokias kaip IPM nes jeigu sugebėtume apriboti tą per metus patiriamą žalą, tai e, padėtume ne tik savo piliečiams, tačiau ir savo šalių ekonomikoms. Aš palankiai vertinu pasiūlymus, kuriais būtų supaprastinama mūtinių veikla ir e, padidinamas e, jos veiksmingumas. Ačiū uždėmesi, pirmininkas. Ačiū, ponė Prendergas dabar kalbės. Thank you, Chair and colleagues. Ačiū, pirmininkė. Europos Sąjungos um, muitinių, muitinėse sulaikyti suklastotas prekes, aišku, be abejo svarbu apsaugant mūsų vartotojus nuo jų sveikatai ir gyvybei kylančių pavojų. Taip pat ES įmonės patiria didžiulius nuostolius, kurie gali būti sumažinti, jeigu bus tinkamai užtikrinta intelektinės nusavybės teisų apsauga prie ES sienų. Tačiau um, mes turime pirmiausia, veiksmingai saugoti vartotojus, vartotojus įmonės ir skatinti inovacijas. Mes turime vadovautis visą apimančių požiūrį į intelektinės nuosavybės teisės ir atsižvelgti į visą ekonominį kontekstą. Laimė į šį pasiūlymą neįtrauktas, neįtrauktas keliautojų bagažas. Ir nekalbama apie asmeninio naudojimo daiktus. Vis dėlto man kyla klausimų dėl numatytų trumpų terminų muitinėse. Ir taip pat kyla klausimų dėl e, kliūčių, pavyzdžiui, generiniams vaistams. Ačiū. Dabar žodis ponui Mitchell. Ein altes lateinisches Sprichwort. Genau das machen die modernen Produktfreibeuter, wenn sie e, Kopijuodami um, produktus šiuolaikiniai um, klastotojai e, net nesuvokia tikriausiai, kad e, apeina ir užkerta kelią e, intensyviai moksliniai veiklai, bet taip pat ir kenkia apskritai ekonomikai. Ir klastojimo būdai yra vis um, agresyvesni. E, neretai net ir visas prekių katalogas yra um, sufalsifikuojamas yra, pavyzdžiui, Kinijoje tiesiog pakeičiama viena prekė kataloge, už, užfiksuojama tai kaip e, naujas patentas ir paskui netgi ginčiamas dėl to teisme. Reikėtų, kiek įmanoma, paprastesniais būdais stengtis kovoti su piratavimu, e, nepakenkiant vartotojams. Reikia užkirsti kelią nelegaliam prekių suklastotų gabenimui, e, ypač iš Kinijos, nes iš čia 85 procentai suklastotų prekių yra aptinkama. Most Basescu asszony következik. Ačiū, toliau ponia Bazescu. domnule președinte, drepturile de proprietate intelectuală reprezintă unul dintre cele mai importante elemente care. Ačiū. Iš tikrųjų, mes turime apsaugoti intelektinės nusavybės teisės, nes tai yra svarbus veiksnys, skatinant technologinės naujoves. Uh, Svarbu apsaugoti naujas idėjas. Tai yra labai svarbu, atsižvelgiant į tai, kad vis dažnesni piratavimo ir klastojimo atvejai. Muitinės turi imtis priemonių, apsaugant ar užkertant kelią nelegaliems veiksmams. Dabar metas numatyti naujas taisyklės, metas atsižvelgti į pasikeitimus ekonominėje situacijoje ir atsižvelgiant į praktinius sunkumus kylančius įgyvendinant reglamentą. Ačiū. Dabar žodis komisijos narių šiame tai. Prašome jūsų nuomonės apie šią diskusiją. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už šią labai įdomią diskusiją. Be abejo, vartotojų sveikata ir saugumas, taip pat ir ES įmonių e, konkurencingumas yra mūsų svarbiausi prioritetai. Komisijos pasiūlymų siekiama pusiausvyros tarp sustiprinto intelektinės nusaibės teisų, užtikrinimo ir teisėtos priekybos skatinimo. Ir panašu, kad šio diskusijoje išriškėja, kad ir parlamento nariams svarbus tie patys prioritetai. Taip pat mes turime užtikrinti, kad būtų laikomasi ir tinkamos suderintos politikos um, um, trečiųjų šalių atžvilgių, kad būtų laikomasi priekybos politikos. Sunku uh, kontroliuoti Mm, intelektinės nusavybės teisų užtikrinimą, tačiau manau, kad mes imamės tinkamų veiksmų. Daugelis jūsų kalbėjote apie tai šiandien ir mm, galime prisiminti pastarosius įvykius Indijoje ir Indijos ministras pabrėžė, kad klausimai susijęs su generiniais uh, vaistais ir ginčias Europos Sąjunga daugiau nebeaktualus, kad tų klausimų nebeliko, taigi mes manome, kad einame tinkama linkme ir mūsų pasiūlyme siūloma formuluotė buvo parinkta labai atidžiai ir gerai suderinta. Aš įsiklausiau tai, ką jūs sakėte apie platesnį politinį kontekstą, apie muitinės pareigūnų mokymus ir panašiai. Aišku, ne visi aspektai atsispindi šiame konkrečiame reglamente, tačiau jūsų nuomonė ir jūsų pastabos išsakytos labai laiku, nes dar nevėlu peržiūrėti ir padaryti pakeitimus metinėme intelektinės nusavybės užtikrinimo plane. Jūs taip pat kalbėjote apie materialinės teisės pakeitimus ir kada jie bus pasiūlyti ir padaryti galiu pasakyti, kad prekės ženklų teisės aktų pežiūra numatyta šį rudenį bus pateikti nauji pasiūlymai šioje srityje. Dabar dėl taikymo srities ir patentų ginčių klausimo taip, be abejo, patentai yra sudėtinga sritis. Ir su patentai susiję klausimai turi būti sprendžiami labai atsargiai. Būtent todėl mes siūlome dvi galimas procedūras patento atžvilgių. Patentams siūlome teisinės procedūras, pagal kurias nustatomi pažeidimai. Ir tokie atvejai turi būti traktuojami kitaip nei suklastotos prekės. Ir aš manau, kad muitinė pirmiausia ir yra ta vieta, kur būtų m, mm, būtent ir tinkamai atsižvelgiama į tokius mm, pažeidimus, patentų pažeidimus. Aišku, negalime rasti šiandien jau atsakymų į visus klausimus, vis dėlto tikėkime, kad bus galima uh, jau greitai rasti tikamus sprendimus ir užtikrinti, kad pasiūlymas bus patvirtintas iki šių metų pabaigos, e, švenčiant dvide, vieningos bendros rinkos 20-metį. Galiu patikinti, kad komisija padarys viską, kad tik paspartintų šį procesą. Ačiū. Ačiū komisijai. Dabar mūsų pranešėjas Jurgenis Kreutzmanas. Pone pirmininkė, mane kiek sukretė įvykusi diskusija. Pone Engstram, aišku tai, kad muitinės tikrai nebus e, arbitražo teismai patentų ginčiuose. Ir komisijos narys tai aiškiai pats pasakė. Kai kurių kitų kolegų pasisakymų irgi nesuprantu ir reiškiamo požiūrių. Nes e, teksto vietos, kuriuose kalbama apie generinius vaistus, pirmą kartą aiškiai užsimenama apie tai, kad muitinės. Um, kalbant apie laisvą prekybą vaistais, neturėtų imtis jokių veiksmų ir nesudaryti jokių kliūčių. Taigi mes tik dar stipriau e, išreiškėme tą patį principą. Dėl e, teisinio suverenumo išsaugojimo tai yra vienas iš svarbiausių kriterijų, į kurį reikia atsižvelgti, nes e, jeigu teisų subjektas mano, kad jam buvo padaryta žalos, jis turi turėti galimybę kreiptis į kurios nors valstybės narės teismą su savo reikalavimu. Džiugu, kad komisija sutinka su mūsų pasiūlymais e, dėl deleguotųjų teisės aktų. Mes siūlėme 2 kg ir 3 prekes, taryba kiek daugiau, 3 kg ir 5 prekes, bet aš manau, kad kompromisą rasime. Rytoj balsuosime ir galėsime tuomet sklandžiai pereiti prie kito darybų etapo su taryba. Na ir tikimės visi, kad metų pabaigoje įsigalios reglamento projektas, kuris pastarnaus visiems, tiek vartotojams, tiek duomenų apsaugai, e, tiek patiems teisų subjektams ir muitinėms be abejo. Mūsų tikslas buvo sumažinti biurokratinę naštą muitinėms, padėti muitinių darbuotojams uh, lengviau aptikti suklastotas prekes ir aš manau mūsų tikslą um, pasiekti pavyko. Ačiū. Dėkoju. Ačiū už nuveiktą darbą pranešėjui. Ir manau, galime po šios diskusijos daryti išvadą, kad moralinės problemos kartais gali taip pat sukelti ir ekonominės žalos